kaip Žakas Deloras, kad reikia iš esmės pakeisti taip, kaip mes gaminame ir vartojame energiją. Esame stikinę, kad Europai reikia e, bendros ir tvirtos energetikos politikos. Išrinktasis pirmininkas Žanas Klodas Junkeris taip pat apie tai kalbėjo, sakydamas, kad reikia atsparesnės e, sąjungos energetikos rytyje kad būtų galima vykdyti veiksmingą klimato kaitos politiką. Man jis pateikė misijos raštą ir jei jūsų institucija mane patvirtins, tai aš vykdysiu politiką ir koordinuosiu politikos sritis, kad siekčiau šitos misijos įgyvendinimo. Man didelė garbė tai, kad buvo patikėta vykdyti šitą uždavinę. Per pastarosius metus energetikos e, politika užkopė į Europos politinės darbo atvarkės e, viršūnę. Europa turi nedelsdama spręsti iššūkius, turime užtikrinti energetinio saugumą, atsižvelgiant į Rusijos-Ukrainos krizę, turime kovoti su klimato kaita. E, Turim galvoje, kad artėja dėrybos viršūnių sutikime Paryžiuje. Ponios ir ponai Europos parlamento nariai, kaip jau sakiau savo ankstesnio klausimo metu, prabėgo 25 metai po e, geležinės uždango žlugimo, jau prabėgo ir 10 metų po didžiausios ES plėtros, bet vis tiek dar jaučiamas didžiulis skirtumas, kalbant apie infrastruktūrą. E, Dėl e, iš ekonominės perspektyvos visą laiką buvo vertinamas infrastruktūros kūrimas, bet e, dabar atsižvelgus į politinius įvykius, tai tapo ir strategiškų tikslu. Aš noriu patikinti, kad tai yra ir vienas iš mano prioritetų ir tikrai su didžiulė atsakomybė aš šį klausimą ketinu spręsti. Gerbiamas komiteto pirmininkė, ponios ir ponai, Aš kaip ir jūs dalyvavau rinkimuose Europos parlamentą ir buvau išrinktas. Slovakijos e, piliečiai e, man sakė, kad reikėtų ES spręsti tokius klausimus, kurie tiesiogiai pagerins žmonių gyvenimą. Žmonės neturi baimintis prarasti darbą, jie turi gyventi ramiai, įsitikinę, kad jau įveikta e, ekonominė krizė ar kad buvo išmoktos pamokos. E, vienas iš svarbių klausimų, e, kurie aktualūs piliečiams, tai yra ir e, energijos kainos. Niekuomet nepamiršiu 2009 žiemos, kai Slovakija tiesioginė to žodžio prasme nugrimzdo į tamsą daugiau negu dvi savaitės ekonomika buvo e, Štiliuje gamyklos buvo uždarytos, energija buvo teikiama tik tais e, namų ūkiams ir ligonėms. Žinote labai gerai, kad Slovakija nebuvo vienintelė šalis patekusi į tokią situaciją. Esu e, tikras, kad be Europos solidarumo ir beveik iš karto sutiktos Europos pagalbos pasiekmes būtų buvusios baisios. Ir mūsų garbinga pareiga yra užtikrinti, kad mūsų piliečiai niekuomet patektų į tokią situaciją vėl. Ir labai svarbu, kad pasimokytumėm iš, iš e, krizės. Ir pastarojo meto dujų streso testai rodo, kad dabar esame kur kas geriau pasirengę negu bet kada anksčiau e, ir tai apima galimybę padėti Ukrainai apgręžti energijos tiekėjimą iš Slovakijos, Lenkijos ir Vengrijos. Ir taip ir turi būti, kadangi matome, kad Rusija vis labiau naudoja dujų tiekimą kaip politinį ginklą prieš Ukrainą ir kitas šalis, kurios nori Ukrainai padėti. Tai visiškai nepriimtina. Ir jeigu jūs mane parimsite, aš spręsiu energetinio saugumo klausimą Atsižvelgdamas į bendrą Europos interesą, streso testai taip pat uh, rodo, kad galima sušvelninti neigiamas uh, dujų mm, nutraukimo pasiekmes, jeigu šalis dirbs kartu ir nesilaikys vien tik tai nacionalinio e, požiūrio. Prieš 70 metų suvienyta Europa buvo tik tai svajonė neįsivaizduojama, kad būtų galima kirsti e, sieną iš Slovakijos į, į Austriją dar vos prieš 25 e, metus. Tačiau, kaip Nesonas Mandela pasakė, e, visuomet viskas atrodo neįmanoma, kol tai nėra padaroma. Tai kaipgi turėtų atrodyti nauja, nauja Europa, nauja Europos energetikos sąjunga, kaip tai turėtumėm padaryti, kad, kad galėtumėm E, to e, pasiekti kartu su jumis ir valstybėm narėm. Naujo Europos energetikos sąjunga turėtų būti e, grindžiama penkiais ramšiais. Europos sąjunga yra didžiulė energetikos rinka, joje pusę milijardo vartotojų, Europos sąjunga importuoja 53 procentus energijos. Uh, E, tai mums kainuoja apie 400 milijardų eurų per metus. Mes esame pats stambiausias energetikos vartotojas e, pasaulyje. Ar mes taip elgiamės? Ar mes iš tiesų pasinaudojam savo tarptautiniu svoriu? Ar mes galime siekti, kad kainos būtų teisingesnės ir kad rinkos sąlygos būtų labiau subalansuotos? Tikrai ne. Mes negalime kalbėti vienu balsu, tai riboja mūsų įtaką ir dabar iš tiesų metas yra e, siekti, kad Europos energetinė diplomatija būtų būtų tvirtesnė. Reikia geresnio energetikos politiko koordinavimo ir reikėtų suteikti įgaliojimus Europos komisijai dėrėtis dėl tartutinių susitarimų ES vardu su trečiosiam šalim. Uh, Kurti energetikos sąjungą taip pat reiškia glaudų bendradarbiavimą su mūsų kaimynais, kad būtų galima geriau integruoti atitinkamas rinkas ir norėčiau pabrėžti, kad labai e, šio požiūriu svarbi energetikos bendryje. Tačiau taip pat e, turime e, siekti bendrai pirkti dują. Žinome, turime gerbti konkurenciją ir PPO taisyklės, tačiau manau, kad turime stengtis tai padaryti ir aš noriu, kad Europa svariau pasinaudotų 400 milijardų eurų argumentų. Valstybės narės turi keisti savo energetikos e, sistemą, tačiau neturi to daryti nepasikonsultavusios su partneriais. Turi būti e, analizuojamos galimos jų sistemų pasiekmes. Mes turime dirbti intensyviai siekdami, kad pasinaudojant pietinių koridorium Kaspijos dujos pasiektų Europą. Turime plėtoti savo partnerystę su Norvegija, turime remti viduržėmio jūros regiono dujų centro projektą, turime plėtoti energetinį bendradarbiavimą su Alžyru. Kai bus baigta kurti vidaus rinką, tai taps uh, naujos Europos energetikos sąjungos e, stuburų. Reikia gerinti teisės aktus, juos stiprinti ir išsamei taikyti. Turime e, užtikrinti ES pramonės konkurencingumas, turime užtikrinti, kad įperkama energija gautų namų ūkiai, ypač labiausiai pažeidžiami, e, turime siekti pakankamos energetikos infrastruktūros, kad būtų geros jungtis. E, taip pat e, reikia siekti, kad struktūriniai e, fondai ir būsimas Junkerio investicijų paketas prisidėtų prie šių energetikos infrastruktūros projektų in, finansavimo. Turime didinti energetinį saugumą ir todėl uh, turime uh, valdyti savo energijos poreikius. Pats švariausias megavatas yra sutaupytas megavatas, energetinės efektyvumas turėtų būti e, stiprinamas ir po 20 metų energetinio efektyvumo didinimas reikš ne tik tai tai, kad energetinis saugumas bus didesnis, tai taip pat sustiprins Europos pramonės konkurencingumą. Aš visiškai e, remiu išrinktojo pirmininko e, siek, siekį užtikrinti energetinį efektyvumą ir pritariu, kad mūsų prioritetinės rytis būtų pastatai, transportas ir produktai. Manyčiau, kad e, mūsų pirmasis rams, ramstis būtų uh, tai, jog ES e, energetiniai struktūroje būtų vis mažiau naudojama, uh, būtų vis mažiau CO2. Esu tikras, kad uh, Tai mums pavyks padaryti jau 2012 metais ES e, buvo pasiekusi apie 44 procentus pasaulio atsinaujinančios elektros. Žinomas, valstybės narės gali apsispręsti dėl energetikos struktūros šalies viduje, tačiau tarptautinių lygmenių turėtumėm dėti visas pastangas, kad pasiektumėm prasmingo tarptautinio klimato kaitos susitarimo iki 15 metų pabaigos Paryžioje. Europos Sąjunga labai ilgai buvo varikliu jungtinių tautų klimato kaitos dėrybose taip ir toliau turėtų likti. Reikėtų toliau investuoti į tyrimus ir investacijas, invest, inovacijas, tai labai svarbu. ES turi dėti daugiau pastangų, kad būtų uh, rinkoje dėgiamos e, naujos, efektyvios, mažai kainuojančios energetikos technologijos. Naujos technologijos ir sprendimai labai svarbus, kad galėtumėm pasiekti ES e, tikslų energetikos, e, klimato kaitos, ekonomikos ir socialinės politikos rytise iki 2030 metų. Tai yra pagrindiniai statybiniai blokai, kuriais, e, kurie, aš tikiu, mums padės sukurti atsparę energetikos e, sąjungą. Ir manau, kad integruotas požiūrės padės Europos sąjungai e, gauti ir aplinkosaugos, ir ekonomikos naudos ir pasinaudoti darbo vietų kūrimo potencialus siekiant žaliojo augimo. Pirmininkė, gerbėjami parlamento nariai, gerbėmieji, prieš porą savaičių dalyvavau klausimuose skirtose transportui ir kosmoso sričiai. Šiandien padarysiu viską, kad jūs paremtumėte tai, kad man būtų skirtas naujas portfelis prie to, kas buvo man skirta praeitą trečiadienį. Ir aišku, neapsimetinėsiu, kad tapsiu energetikos ekspertų per vieną naktį, tačiau padarytų viską, ką, ką galiu. E, padariau viską, ką galiu rengdamas šiems, šiems klausimam ir jeigu mane paremsite, padarysiu viską, kad e, kartu sukurtumėm Europos energetikos e, sąjungą ir kad